Prieš dešimt dienų Prancūzijoje buvo surenkti žiaurus išpoliai. Teroristai ėmėsi precedento neturinčių ir labai žiaurių veiksmų, nužudė daugybę jaunų žmonių, jaunų vyrų ir moterų. Nužudė juos žiauriausių įmanomų būdų. Ir ši šiandien e, šioje institucijoje, jos e, būstinėje Prancūzijoje. Susitinkame pirmą kartą po tų išpolių, todėl, ponios ir ponai, norėčiau dar kartą padėkoti Jums už tai, kad dalyvavote mm, aukų atminimo renginiuose parlamente. Noriu dar kartą išreikšti mūsų solidarumą su Prancūzijos tauta ir pareikšti užuojautą aukų šeimoms. Taip pat reiškiu vilti, kad rimtai sužeisti greitai pasveiks. Ir tą patį galiu pasakyti ir apie aukas Bamake ir kitur, kitose vietose, kur buvo žudomi, kur teroristai žudė nekaltus žmonės. Ponios ir ponai, gyvename didelių iššūkių metu. Ir daugėja e, išpolių E, kurių aukas reikia, kurių aukų atminimą reikia pagerbti. Daugėja aukų, jų sąrašas labai ilgas. Todėl mes e, dabar tuo pačiu metu prisimename ir Prancūzijos ir Bamako aukas. Taip pat prisimename aukas ir kitose valstybėse, ypač Sirijoje ir Irake, kur vadinamoji islamo valstybė e, pažeidžia visas pagrindinės teisės, bando sužlugdyti tas teisės. Taigi kiekvienas mm, aukų atminties, mm, atminimo pagerbimas yra apskritai visų smurto aukų e, atminimo pagerbimas. Dabar prašau visų atsistoti. vielen dank! ačiū. Ponios ir ponai, šyrit man kaip Europos parlamento pirmininkui e, teko e, dalyvauti e, buvusio Vokietijos kanclerio Helmuto Šmito laidotuvėse. Helmutas Šmitas buvo išskirtinis politikas ne tik Vokietijoje, bet ir Europos Sąjungoje. Kaip žinote, e, Helmutas Šmitas kartu su buvusiu mm, pirmininku Valerijus Žiskandes ten buvo vienas iš Europos pinigų sąjungos kuriejų e, ir kaip būdamas valstybės vadovų ir vėliau būdamas leidėjus e, smarkiai prisidėjo prie tautų bendradarbiavimo, tarp valstybinio tautų bendradarbiavimo. Ponios ir ponai, Helmutas Šmitas buvo vyriausybės vadovas kuris tuo metu, kai mano gimtoje šalyje terorizmas kėlė daug iššūkių, pat, jis patvirtino tokį požiūrį, iš kurio mes dabar galime daug ko pasimokyti. Tas, e, pagal tą požiūrį tie, kurie e, nesugeba suderinti taikos ir laisvės, e, žlunga visur kitur. Ir aš manau, kad mes turėtume tai prisiminti, galvodami ir kovodami su mūsų laukiančiais iššūkiais. Mūsų piliečių ir mūsų pačių saugumas turi būti užtikrinamas ir valdomas kaip galima veiksmingiau. Mes turime siekti, kad tie, kurie nori mus įbauginti, nepribotų mūsų laisvės. Tokia yra Europos parlamento užduotis.